Primenu, kad rytoj, kovo pirmą dieną, rinksime naują Europos parlamento vicepirpininką, kuris pakeis poną Černetskį. Gavau dvi kandidatūras. Tai yra e, Zdislav Krasnodepski, siūlo EKR grupė ir Indrek Tarant, grupa, e, kurį siūlo e, grupė parlamentarų. Dėl pono Anutakola, kuris tapo Europos audito rūmų nariu, jo vieta parlamente tampa laisva. Žodis ponui Takula. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien yra paskutinioji mano darbo diena šioje garbingoje institucijoje. Tu pradėsiu eiti savo pareigas dirbdamas Luksemburge auditorumų nariu. 13 metų dirbau šioje institucijoje, e, susidurdamas ir dabar e, priimsiu kitų šešerių e, metų, per kitus šešius metus atsiverinčias galimybės ir kylančius iššūkius. Žinoma, apgalėstaudamas palieku šią instituciją, noriu padėkoti Jums, ponė pirmininkė, Jūsų pirmtakams, savo kolegoms ir, žinoma, kompetitingiams šios institucijos visiems darbuotojams. Ačiū. Dėkuoju, panai Takula. Linkime Jums ko geriausios kloties, dirbant e, naujame darbe. Aišku, turėsime progų susitikti ir padiskutuoti apie bendrijos biudžetą. Dar kartą dėkoju.